apie visą tolimesnį įvykių e, raidą. O šiaip jau noriu padėkoti Jums už tai, kad domintės ir palaikote mūsų bendrą reikalą. Ačiū, aš turiu septynis e, rezoliucijų projektus. E, to baigėme diskusijas, diskusijos baigtos. Ir dabar pername prie balsavimo. Pone Gomes, žodis jums bus suteiktas prieš balsuojant dėl Indonezijos. Dabar balsuosime dėl šešių pasiūlymų rezoliucijoms dėl demokratinės Kongo Respublikos. Pirmasis pakeitimas, paridinės balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas e, atmestas. Dabar balsuosime už visą rezoliucijos projektą. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Panašu, kad įvyko administracinė klaida dėl Indonezijos klausimų turėjusių pasisakyti kolegų ir išimties tvarka žodis vienai minutiai poniai Gomeš. Prašom. Grateful, Ačiū labai Jums, ponė pirmininkė. Aš gyvenau Indonezijoje, myliu šią šalį. Nepaprasta pažanga jį padarė nuo pirmųjų laisvųjų rinkimų, pilietinių laisvių, demokratijos e, srityje. Rinkimai vyko 99 metais. Mes turime įvertinti tą pažangą rezoliucijoje. Šiuo metu Indonezija yra didžiausia musulmonišką valstybę ir demokratišką valstybę pasaulyje. Ir ten yra daug etninių, mm, religinių skirtumų. Ir būtent tai yra Indonezijos stiprybė, kaip ir Europos, kurią aš norėčiau regėti, stiprybė. Tačiau kai kurie ekstremistai, fanatikai Indonezijoje vėl kelia galvą, vėl persekioja Ahmadiją musulmonų nors kai kuriais šiais ekstremistais gali naudotis teroristai ir ekstremis, piktavaliai ekstremistai. Todėl būtina kovoti su mm, šiais reiškiniais, nusikaltėliai turi būti nubausti. Tikiuosi, kad Indonezijos vyriausybė supras mūsų rezoliuciją kaip užuojautą nukentėjusiems ir kaip paskatiname visiems drąsuoliams Indonezijoje, kad ir kur jie bebūtų politikoje, žiniasklaidoje, teisės sistemoje, toliau kovoti e, su ekstremizmu. Ir noriu pasidžiaugti, kad e, su Čiuat pati tęsė darbus, nors jos vyras prieš keletą metų buvo nužudytas ir nusikaltėliai vis dar nerasti. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta didelė balsų dauguma. Dabar balsuosime dėl šešių pasiūlymų rezoliucijoms dėl Indijos. Pirmiausia, reikia balsuoti dėl FD frakcijos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. O dabar bendras rezoliucijos projektas. Pirmininkė atsiprašo, užbėgų įvykiams už akių. Pirmiausia, antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas pakeitimas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, taip pat atmestas. O dabar balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Aiškiai patvirtinta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje ir jeigu nebus prieštaravimų, tai primtas rezoliucijas pareigosiu perduoti asmenims ir institucijoms įvardintiems tose rezoliucijose. Ir dabar